darbotvarkė yra pakeista. Dabar klausimas dėl Brexito. E, nebus spontaniškų pasisakymų dėl laikos takos ir nebus mėlynosios kartelės klausimų. Šios diskusijos metu. Pirmiausiai žodis tarybos vardu poniai Čiot. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamentarai, prieš dvi savaitės prisimenu, kokių žingsnių ėmėsi taryba po vadovų tarybos patvirtinimo dėl susitarimo, dėl Junktinės karalystės pasitraukimo iš ES ir politinės deklaracijos patvirtinimo, kurioje buvo išdėstyta uh, būsimų santykių struktūra tarp ES ir Junktinės karalystės lapkričio mėnesį. Ir tai buvo tik po to, kai sužinojome svarbaus balsavimo Westminsteryje rezultatus. To rezulta, e, balsavimo rezultatus, kurių galime, tik tai, dėl kurių galime apgailę stauti. Mes tikėjomės, kad bent jau tai buvo alarmo skambutis, dėl kurios Junktinės karalystės vyriausybė ir Britų parlamentas e, turės parengs labai aiškę e, kryptį ir e, terminus. Iš e, vakarykščio balsavimo suprantu, taip nėra. Ir mes susidurėme su didelė didesnė nei mažesnė, didesniu nei mažesniu netikrumu. Ir dėl kokių alternatyvių e, susitarimų dabar nurodyta e, dėrėtis e, mei su ES? Ar mes galime aptarti alternatyvų mechanizmą su aiškia ES pozicija, kad pasitraukimo susitarimas būtų pats įmanomas geriausias variant, teksto variantas, kurį galima būtų pasiekti. Nenoriu spėlioti kaip um, mm, įsidėlios įvairūs uh, variantai, tačiau labai aišku, kad uh, da, pagal dabartinę situaciją yra didelė tikimybė, kad uh, iš ES Junktinė karalystė išstos net, neturėdama aiš, aiškios struktūros. Uh, kokią ekonominę poveikia tai turi, ekonominį poveikį tai turės. Ekonomikos operatoriai vis labiau išreiškia nesu, netikrumą ir dėl darbo vietų, ir dėl jų veiklos. Taip pat yra aišku, kad tas netikrumas ir to sukeltas įtampa sektoriniu ir nacionaliniu lygmeniu toliau ištestuos mūsų vienybę ir mūsų ryštą. Ir būtent todėl yra dar labiau svarbu viena vertus atspindėti dvišalių e, turėti nor, norą turėti dvišalės idėjas. Kita vertus, e, reikia skubiai priimti būtinas e, skubios situacijos priemonės. Jungtinės, karal, Jungtinės karalystės vyriausybė vis dar turi pati ratifikuoti susitarimą. Ir mes turime paraginti Jungtinės karalystės vyriausybę tą padaryti. Uh, Šią prasme, e, laikydamėsi savo principų ir pozicijų, ypač atsižvelgdami į piliečių teises ir airijos e, apsaugos mechanizmą, mes turėtume būti atviri dėryboms ir pasiaiškinimams, jeigu na, e, tai reikštų Junktinės karalystės ratifikavimo procesą. Kadangi yra aišku, kad su, su, persiderėjimas dėl susitarimo nėra E, vienas iš variantų. Reikia būti pasirengusiems veikti tada, kai Junktinės karalystės vyriausybė e, paaiškins kitus žingsnius. Tuo tarpu mes tęsime ratifikavimo procesą ES, kuris, kaip aš suprantu, taip pat eina, e, vyksta ir Europos parlamente. Ir atsižvelgiant į tą netikrumą, uh, tiek kalbant apie terminus ir turinį, mes turime e, tęsti savo parengiamuosius darbus visiems rezultatams, tarp jų ir e, scenarių, kai sustarimo nebus. Taryba ir valstybės narės todėl turi suintensyvinti savo darbą e, dėl pasirengimo ir turi remtis jau vykdomų nuveiktų darbų. Ir tai be abejo reiškia naują teisėkuros veiklą. Ir mes esame tikri, kad dirbdami kartu mes galime kažką pasiekti. Ir mane uh, drąsina tas susitarimas, kurį jau pasiekė keli, pasiekėme keliais susi, pasiūlymais susijusiais su breksitu. Ir mes laiku turime priimti reikiamas skubios, skubės priemonės. Ačiū. Dėkoju. Dabar E, Europos komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Po mažiau nei 60 dienų Junktinė karalystė turi išstoti iš Europos Sąjungos. Blogas sprendimas. netgi kai komisija gynė ES interesus, pagarbos ir e, draugystės dvasia per visas dėrybas lydėjo mus visus. Ir mes visi sutinkame, kad e, tos deklaracija, politinė deklaracija, kurią e, patvirtino visi 27 lyderiai, yra viso to rezultatas. Ir pasitraukimo e, susitarimas lieka vienintelis ir geriausias susitarimas. Ir tą patį sakėme lapkritį ir gruodį ir prieš pirmąjį svarbų į balsavimą bendruomenių rūmose sausio mėnesį. Bendruomenių rūmų rūmų diskusijos ir balsavimai vakar nieko nepakeitė ir pasitraukimo sustarimas dėl jo persidarėta nebus. Abi pusės labai aiškiai pasakė, kad negali būti e, E, kad, mm, kad tarp Šiaurės Airijos ir Airijos bus gražinta fizinė e, siena ir kad nebus grįžta į tuos tamsius laikus. Ir aš tuo e, tikiu, aš asmeniškai jaučiu įsipareigojimą šio klausimu, tačiau taip pat manau, kad mums reikia apsauginio E, tinklo, kuris mus apsaugotų nuo šitų rizikų. Ir mes neturime paskatų ir norų panaudoti e, apsaugos priemonės, tačiau jokios apsaugos priemonės niekada nebus saugios, jeigu jas galima bus pašalinti bet kuriuo metu. Kartais, retkarčiais man susidaro įspūdis ir uh, viltis, kad 26 e, e, e, valstybės narės atsisakys sakys apsauginio plano. Ir Airijos siena yra e, JAV, ES siena. Ir e, gerbiami parlamentarai iš vakarykštės diskusijos, jūs turbūt žinote, kad bendruomenių rūmai yra prieš daugelį dalykų ir e, taip pat prieš išeimą neturint susitarimo ir prieš patį breksitą ir už breksitą. Tačiau mes iš tikrųjų dar patys neįsiaiškiname, už ką konkrečiai yra bendruomenių rūmai. Ir alternatyvių pasiūlymų savoka nenauja, ji buvo aptarta ir tai yra paminėta politinėje deklaracijoje ir mūsų laiškė premjeriai May ir Donaldui Tuskui. Ir man tai buvo prioritetinis dalykas, tačiau koncepcija nėra planas. Ir e, tai nėra e, toks sprendimas, kuris padeda e, bendruomenių rūmai kai kurie balsavo už, kai kurie balsavo prieš pataisimą ir aš toliau labai artimai bendradarbiausiu su, bendrausiu su premjerė Mei, kurią labai gerbiu, klausausi jos idėjų, tačiau taip pat labai atsargiai laikysiuosi, išsakysiu ES poziciją, kurią šiandieną pristačiau. Laissez-moi vous dire clairement Pone e, pirmininkė, ponios ir ponai, e, noriu pabrėžti, kad tas balsavimas vakar Junktinėje karalystėje padidino riziką, kurią kelia dabartinė situacija. Turime ruoštis visiems scenarijam, net ir blogiausiam. Komisija pradėjo parengiamą į darbą 17 metų gruodžio mėnesį ir pastarosiamis savaitėmis, bendradarbiaujant su Europos parlamentu, mes uh, paspartinome tą pasirengimą. Į kiekvieną sostinę nusinčiau atstovus, e, kad pasirengimas vyktų sklandžiai. Mes e, paskelbėme 88 dokumentus, kuriuose kalbama apie breksito pasiekmes. Taip pat yra pateikta teisėkuros e, pasiūlymų dėl Erasmus programos, dėl socialinio draudimo ir dėl ES biudžeto. E, šitie klausimai bus pristatyti šiandien, jie jau yra patvirtinti. Aš norėčiau padėkoti Europos parlamento nariams už tai, kad buvo greitai susitarta dėl šitų klausimų, dėl šitų pasiūlymų ir dėl, ir dėl kitų e, skubiai spręstinų klausimų. Dabar e, labai svarbu, kad ES išliktų rami, vieninga, ryštinga kaip kad jinai ir buvo viso šio proceso, kokia jinai ir buvo viso šio proceso metu. Mes turime e, laikytis aukso taisyklės ir mes neturime e, pasitraukimo iš, iš ES traktuoti kaip e, kaž, kažkokios didelės naudos. Gerbiami kolegos, aš vis dar esu optimistas ir aš tikiu demokratinėmis institucijomis. Ir tai leidžia man tikėtis, kad sustarimų su Junktinė karalystė bus ir kad mes galėsime toliau eiti link mūsų naujos partnerystės. Mes dirbsime viską e, dieną naktį, kad, gali, kad užtikrintume, jog tai įvyktų. Ir uh, Kaip bebūtų, aš visada pasistengsiu užtikrinti, kad šitas parlamentas būtų pir pirmoji instancija sužinojusi ir paskutinioji nusprendusi. Ačiū. Prieš suteikdamas žodį mūsų dėrybininkui ponui Barnie, norėčiau pabrėžti štai ką. E, tiek ar, ar kalbame apie Europos komisiją, ar apie dėrybininką, ar apie parlamentą. Brexito problemos išsprendimas. Mums tai yra Europos piliečių teisių apsauga. 3 milijonai 800 tūkstančių, kurie gyvena Junktinėje karalystėje, yra mūsų prioritetas. Ir lygiai tas pats liečia ir Junktinės karalystės piliečius, kurie gyvena kitose ES šalise. Tai svarbiausia mums yra ES piliečių teisės Britanijos ir kitų valstybių narių. Dėkui. Merci, Monsieur le Président. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponios e, ir ponai parlamento nariai, valstybės e, sekretoriau, ponė pirmininkė. E, dėkuoju, kad pakvietėte mane aptarti šio klausimo per plenarinį posėdį dar kartą. Tuo būdu kartu su pirmininku Junkeriu mes prisidedame prie pasitikėjimo dvasios, prie e, dialogo ir prie skaidrumo. Mes puikiai bendradarbiavome su e, Gy Verhofštato e, darbo grupė jau pusantrų metų, rengdavome posėdžius praktiškai kiekvieną savaitę. Vakar pirmą kartą Tereza May atvirai pasisakė už darybą atnaujinimą dėl pastraukimo iš ES. Dar prieš e, balsavimą vakar vakare, jinai atsiribojo nuo tos sutarties, kurią jinai pati e, išsiderėjo. Dėl tos sutarties, dėl kurios buvome su ją sutarę. Junktinės karalystės vyriausybė e, palaikė pono Graham Brady pakeitimą, kuriame kalbama apie backstop nuostatos pakeitimą pakeitimą alternatyviniais susitarimais, kurie iki šiol nėra aiškiai apibriešti. Tuo pat metu komunų rūmai. Bendruomenių. Prašau, bendruomenių rūmai e, atmetė e, pakeitimą, kuriame atmetė tą scenarijų, kuriame būtų išeimas be sutarties. Dabar yra toks momentas, ponė pirmininkė, kadangi aš visą laiką buvau to, to, to proceso centre, e, tą momentą aš pavadinčiau labai rimtu e, ir nerima keliančiu momentu. Mes suprantame, e, Junktinės karalystės parlamento siekimą išvengti situacijos, kur nebūtų susitarimo apskritai. Tačiau tai e, vis dėlto dar neužtikrina, kad taip nebus. Mes manome, kad e, susitarimas, dėl kurio susidarėta, yra pats geriausias būdas Junktiniai karalystė išeiti iš ES, tvarkingai pasitraukti iš ES. Tai e, yra E, kad Junktinės karalystės piliečiai suvereniai priėmė sprendimą išeiti iš ES ir tai geriausias būdas tai padaryti ir mes galime pasiekti dar tą tikslą ir dabar, jeigu būsime pakankamai realistiški, pakankamai blaiviai madantis situaciją ir pakankamai atsakingi. Bet e, turime būti visi atsakingi ir, ir blaiviai matantys situaciją. Backstop nuostata yra pasitraukimo sutartyje ir dėl šitų dalykų iš naujo deramasi nebus. E, gruodžio mėnesio išvados, taip pat Europos parlamento, e, vadovo tarybos išvados ir Europos parlamento rezoliucijos nepalieka jokių abejonių šitais klausimais. Kas yra backstop? Tai nėra kažkokia dogma, tai yra sprendimas, tai yra realistinis iškilusios problemos sprendimas. Darybų metu jums viską prižiūrint, mes bandėme išspręsti konkrečias problemas, tarp kurių yra būtent e, Airijos sienos problema. Ir backstop nuostata yra dėrybų rezultatas, tų labai intensyvių dėrybų rezultatas, jos vyko e, dviejus metus su Junktinė karalystė ir niekuomet nevyko prieš jungtinę karalystę. Tai yra pragmatiškas sprendimas po to, kai e, jungtinė karalystė nusprendė išeiti ne tik tai iš ES, bet ir iš vidaus rinkos ir taip pat išeiti iš muitų sąjungos. Tai yra pragmatiškas Airijos sienos problemos sprendimas. Reikėjo dviejų metų tam, kad būtų atsižvelgta į įvairius e, aspektus. Pirmasis dalykas Mes e, turėjome išvengti fizinės sienos atkūrimo. Tai yra, mes turime gerbti tas sąlygas, dėl kurių yra e, Airijos saloje dabar taika ir stabilumas jau 20 metų. Tai yra, reikia laikytis e, didžiojo penktadienio susitarimo. Primenu, kad e, Junktinė karalystė savo premjerės lūpomis taip pat ne vieną kartą patvirtino, jog reikia to susitarimo laikytis, didžiojo penktadienio susitarimo. Ir e, jau 20 metų ir PIS programa, ir Europos e, biudžetas, ir kiti dalykai rodė, jog bendradarbiavimas tarp e, šių bendruomenių e, vyksta sklandžiai. Kitas dalykas. Jungtinė karalystė norėjo jog kad Šiaurės Airija ir Jungtinė karalystė būtų bendroje muitų zonoje. Ponios ir ponai, Airijos siena taps ES išorinė siena dėl Junktinės karalystės sprendimo pasitraukti iš ES. Čia kalba visų pirma sukasi apie visų vartotojų apsaugą ir visų ES įmonių apsaugą. Junktinės karalystės sprendimas išeiti iš vidaus rinkos iš ES turi tam tikrų konkrečių pasiekmių, praktinių pasiekmių. Bet kokia, bet kokia prekė, bet koks gyvūninės ar augalinės kilmės e, produktas įvežamas į Airiją ir į Šiaurės Airiją, patenka į vidaus rinką, patenka į tą vidaus rinką, kurioje yra jūsų valstybės. Ir tai reiškia, kad tų produktų saugumas, tų produktų reikalavimo atitikimas turi būti užtikrinamas, o tam reikia tikrinimo, kontrolės, tokios, kuri yra atliekama visur ties išorinėmis sienomis. Tai yra ir mokesčių kontrolė, tai yra ir veterinarinė kontrolė, ir įvairi, įvairūs kiti tikrinimai. Ir dabar mes atliekame tuos tikrinimus, nes čia kalba sukasi apie 22 milijonus įmonių, kurios e, funkcionuoja vidaus rinkoje. Tie, kas dabar reikalauja, kad backstop nuostata būtų išbraukta, kad jos nebebūtų, Junktinės karalystės atstovai dėrėjosi su mumis, jie puikiai žino, jog tai yra sprendimas, jog ta nuostata yra sprendimas. Ir mums, europiečiams, tai yra mūsų įsipareigojimų ir principų laikymosi esmė nes tuo mes siekiame apsaugoti savo vidaus rinką ir visas atitinkamas teisės, socialinės, ekonominės, vartotojų teisės, aplinkosaugos teisės ir tuo būdu saugome įmonės ir vartotojus. Kai girdžiu kai ką dabar sakant įvairius dalykus apie backstopą, įskaitant ir tuos, kurie dalyvavo dėrybose, tai iš tikrųjų aš tik apgailestauju dėl tų dalykų ir man atrodo. kad e, mes iš tikrųjų dabar girdime daug labai nepagristų kaltinimų. Jeigu mes eitume tą linkme, kurią nori Junktinė karalystė dabar, tai keltų grėsmę vidaus rinkai. Kaip sakė e, pirmininkas, mes esame atviri alternatyviniams variantams, kuriuos minėjo e, bendruomenių rūmai. Politinė deklaracija taip pat mini tuos dalykus. Pono, pono Junkerio ir Tusko laiškas taip pat e, mini e, šitos dalykus. Tačiau dabar, tiesą sakant, e, nei vienoje, nei kitoje stalo pusėje niekas negali pasakyti aiškiai ir konkrečiai, kas yra tie alternatyviniai susitarimai. Ir e, kaip e, jie iš tikrųjų sutampa su backstop nuostatos tikslais. Kalbant apie e, susitarimą ir jo turinį, tai mums reikia backstop nuostatos tokios, kokia jinai yra tame e, e, susitarime. Jeigu ta nuostata yra atmetama, tuomet atmetamas visas susitarimas. Bet problema dėl to neišsisprendžia, problema lieka. Alternatyviniai susitarimai. Vadovų taryba ir Europos parlamentas jau ne vieną kartą atmetė e, vienašališką išeimą iš backstop taikymo srities, nes tie dalykai visiškai iškreiptų pagrindinį backstop tikslą. Aš manau, kad tai yra labai svarbi garantija. Ir čia kalba sukasi ne tik tai vien tik apie Airiją. Šis susitarimas apsaugo puspenkto milijono piliečių teisės. Ir kokia bebūtų, koks be, bebūtų scenarijus, kokia bebūtų padėtis, tie mūsų bendrapiliečiai iš įvairių valstybių, kurie gyvena aktinėje karalystėje, tai yra 3,2 milijonai e, piliečių ir 3,2 milijonų Junktinės karalystės piliečių gyvenančių e, Europos Sąjungoje. Tai taip pat labai svarbu ir, ir jų teisėms. Teisė pareigojimai, kurie prisimti 28 valstybių, turi būti gerbiami dabar ir e, administracinės struktūros, ir įmonės ir Junktinėje karalystėje ir ES turės ruoštis busimiems santykiams, laiko yra nedaug ir mes e, turėsime pakankamai intensyviai dirbti, kad susidurėtume dėl e, tų busimųjų e, santykių, nes tai yra būtina sąlyga pasitikėjimui tarp mūsų ir Junktinės karalystės, kuri liks mūsų sąjungininkė, partnerė ir bičiulė ir ES taip pat bus jos partnerė. Mes norime solidžios, tvirtos ir ambicingos partnerystės. ES yra pasirengusi pastarosiomis dienomis būti dar ambicingesnė, siekdama apibrėžti mūsų ateities bendrų santykių kontūrus, ypač ekonominius E, ekonominių santykių kontūrus. Aišku, yra įvairių bendradarbiavimo modelių su trečiosiamis valstybėmis ir kiekvienas iš tų modelių turi e, į, įvairius, įvairius e, ekonominius ir kitokius parametrus. Junktinėje karalystė minėjo paprastą laisvos prekybos e, sutartį. Politinėje deklaracijoje tie dalykai taip pat yra minimi. Mes esame pasirengę e, dėrėtis šitais klausimais ir e, esame pasirengę įsigilinti į Junktinės karalystės ambicijas ir aišku, nepamiršime savo ambicijų. Mes turime būti, kaip sakiau, realistai ir turime blaiviai žiūrėti į padėtį. Liko mažiau negu du mėnesiai iki Junktinės karalystės išeimo iš ES. Ir kadangi bendruomenių rūmose dabar nėra daugumos, kuris pasisakytų už E, Europos Sąjungai priimtiną variantą, tai mes turime renktis visiems įmanomams scenarijams ir turime įgyvendinti visas būtinas priemonės, kad e, atremtume iškylančius iššūkius. Ir būtent tais klausimais mes dirbame su e, komisija, su parlamentu ir su kitomis institucijomis. Dėkuoju uždėmesi. Pone Barnie, patikinu Jūs, jog parlamentas tikrai e, Jums pasirengęs padėti. Ponas Brok, pirmiausiai. Herr President. Pirmininkė, tarybos pirmininkė, komisijos pirmininkė gerbiamas Mišel Barnier. Pirmiausia, aš labai noriu padėkoti Žanklod Junkeriu ir Mišel Barnier už puikų bendradarbiavimą, už skaidrumą, inform, mūsų, mūsų pateikiamą informa, informaciją ir kad galite, kad leidote įsigilinti šitą procesą. Puikus bendradarbiavimo pavyzdys. Ir Iš to mes labai gerai suvokėme, kad mes toliau palaikome šitą darybinę strategiją. Uh, Mes vakar e, matėme, kas vyko per balsavimą bendruomenių rūmuose ir e, buvo atmesti visi konstruktyvūs pasiūlymai, kaip, pavyzdžiui, naujas referendumas. Ir e, buvo susivieninta tik tais dėl vienos pozicijos, kad ponia Mei atvyktų į Briuselį trečią ir ketvirtą kartą ir kalbėtų dar apie apsauginį variantą. Nieko naujo. Ir labai svarbu, kad prieš atvykstančią Mei mes tarpusavėje turime susikalbėti, nes yra visiškas skandalas, kad opozicija opozicijos vadovai ir vyriausybės vadovai vienas su kitu nesišneka ir kai reikia kalbėti, bet, bet prieš e, išvykstant, e, prieš atsiskiriant reikia žinoti, ką e, darysi prieš pradedant apkrauti vienas kitą. Taigi kalbėkitės vienas su kitu, atvykite čia, e, susikurkite savo idėją ir tik tas, tada atvažiuokite į Bruselį, pasikalbėkite tarpusavę, susišnekėkite, mes esame vieningi, o jūs ne. E, ir torių vyriausybėje, dar, darbo partijoje ir, ir um, savo parlamente. Tai yra pagrindinė problema. Mes čia matome, kad turime neigiamą daugumą iš sustarančių skirtingų frakcijų ir e, yra tokių, kurie nori pasilikti ir tokių, kurie nori e, sunkio Brexito varianto. Ir, e, E, tie, kurie nori breksito, nepritarė e, kitų viltims. Ir mes visi matome, kad iš esmės viskas turi būti atmesta, kas nėra referendumas. Ir kol mes būsime tokioje situacijoje, tai tol mes to situacija nesusistovės. Ir dėl šitos e, būtent priežasties daugelis dalykų yra atmetami. Uh, Airija yra ES narė ir e, ji e, e, išgyveno ir ES labai rimt, rimtus laikotarpius. Pavyzdžiui, didžiojo penktadienio susitarimas buvo ir mes tą sustarimą turime apsaugoti, jį apsaugosime, mes nenorime fizinės sienos, mes nenorime uh, uh, tos situacijos ir Britai sakė. Ir e, mei pasirašė, kad reikia apsauginio varianto. Tai pirmą kartą buvo gruodžio 2017 metais. Ir turime labai aiškiai pasakyti, mes norime e, apginti e, tą poziciją ir norime, kad nebūtų fizinės sienos. Ir kalbant apie apsauginį mechanizmą su muitų sąjunga, tai yra Britų išradimas ir pasiūlymas. Ir ES buvo pasiūliusi kitus dalykus. Ir mes norime dėrytis dėl, dėrėtis dėl kažko, jie nori dėrėtis dėl kažko, ką jie patys dabar yra pasiūlę. Taigi, mes turime kalbėtis tarpusavėje ir jūs patys Londone turite susikalbėti tarpusavėje įsiaiškinti. Ir kalbant apie tą pasitraukimo susitarimą, yra labai daug aiškių taisyklių, kur mes galime viską reglamentuoti. Pavyzdžiui, Galime eiti toliau ir, dur, ir, ir Norvegija, ir Šveicarija. E, tačiau visiems dabar yra aišku, kad e, kalbant apie 99 e, kad 99 procentais atveju, kai mes pasieksime, per, pe, pasieksime perinimo laikotarpio pradžią, nebus taikomas iš viso atsarginis variantas. Taigi, labai yra svarbu, kad mes būtume pasirengę tada, kai bus pateiktas pasiūlymas, būti atviri ir ieškoti sprendimo. Ir kaip bendruomenių rūmai sakė, mes nenorime e, sunkaus breksto varianto, tikrai aš irgi ne. Labai aiškiai, nu, aš iš viso breksto nenoriu, tačiau tai yra Britų sprendimas tai padaryti. Mes tam pritarėme ir mes turime padaryti tai su kiek įmanoma mažesnė žala. Ir viena man yra aišku, kad Britų tauta turi žinoti, kad ta žala, kurią patirs, kuri bus patirta, tai daugiausia patirs Junktinės karalystės gyventojai. ES 14 kartų didesnė nei pati Britanija. Iš Junktinės karalystės traukėsi daugybė įmonių ir būtent e, mes patirsime žalos, tačiau patys skausmingiausia valanda tai bus būtent Britams. Ir Ir mes turime būti kartu ir turime pasakyti, kad e, Britai patys turi turėti savo pačių konstruktyvę poziciją. A ačiū. Excellent German from the British bench there. Thank you. We move now to our next speaker. Dabar mūsų kitas kalbėtojas, ponas Galtieri, socialdemokratų frakcijos atstovų, atstovas. Dėkoju. Pirmininkė, gerbiamas komisijos pirmininkė gerbiamas Mišel. Tikrai sunku nuneikti, kad mes susidurėme su sunkia ir liūdna situacija ir e, sustarimo nebuvimo rizika smarkiai padidėjo. Bendruomenių rūmai nubalsavo, kad atmeta e, sustarimo nebuvimą, tačiau e, tai yra gerai, tačiau tuo pačiu metu paprašė e, E, Šiaurės Airijos atsarginio varianto e, mechanizmą e, kitais alternatyviais variantais. Ir tai yra tikrai nepraktiškas variantas. Mes nustebome pamatę, kad ta pati premjerė, kuri prieš kelias dienas sakė, kad geriausias atsarginis variantas buvo esminė geriausio įmanomo sustarimo dalis, dabar ši premjerė siūlo jį pakeisti. Tai gali būti, e, galbūt laikinai ir suvienijo politinę frakciją, tačiau nebuvo joks teigiamas sprendimas iš breksito aklavėtės. Todėl mes dar kartą turime paaiškinti, kodėl šitas parlamentas ir e, e, vadovų taryba, būdama įgaliota E, dėrėtis, e, labai aiškiai, e, labai aiškiai turi pasakyti, kad tas backstop, atsarginis variantas yra esminis sustarimo ramstis ir mes nenusileisime. Ir taip pat turime užkirsti kelią fiziniai sienai Airijoje ir apsaugoti taikos sprendimą. Ir bendrosios rinkos nedalomumas nėra principas, dėl kurio ES turi dėrėtis. Atsarginis variantas yra garantija, paskutinis variantas ir yra būtina užtikrinti, kad jeigu e, susitarimas dėl ES ateities nėra, nebus sudarytas iki pernamo laikotarpio pabaigos, tai ne, egzistuos esminės apsauginės priemonės, e, kurios padės laikyti atvirą e, sieną ir užtikrinti bendrąją rinką. Ir Atsarginis variantas buvo pakoreguotas prašantinės karalystės vyriausybei ir tai iš ES nebuvo maža nuolaida. Mes norime, kad e, Šiaurės Airija liktų mūtų sąjungos dalimi, kaip ir Junktinė karalystė, ir e, turi taikyti tuos pačius tarifus. Mes tai padarėme, nepaisant to, kad mūsų ankstesnėme pasiūlyme dėl atsarginio varianto buvo labai mm, paprastas, sąžiningas ir ne primetė, nenumatė jokios e, fizinės sienos Airijos jūroje. Ir Junktinės karalystės dabar atmeta e, dėl šios priežasties e, ne, susitarimo nebuvimo, nebuvimą. Tai yra tikrai katastrofa Junktinė karalystė ir labai aiškiai pasakė e, parlamentarai, kad tai yra nepriimtina. Taigi, kas toliau bus? Mes visada sakėme ir šiandieną pakartosime, kad mes norime kiek įmanoma artimesnio santykio e, tarp Junktinės karalystės ir Europos Sąjungos. Ir būtent Junktinės karalystės uh, tos e, ribos padarė tai neįmanoma užduotimi. Ir e, tai mums reiškia, kad vienintelė alternatyva atsarginė variantui backstop yra artimesni Junktinės karalystės ir ES e, artimesni santykiai. Mes turime užtikrinti, kad backstop mechanizmas niekada nebus panaudotas ir kad bus ambicingesni ir santykiai ir bus art, um, artimesni santykiai ir mes e, norime teigiamo pasiūlymo iš Junktinės karalystės, kaip išeiti iš tos aklavietės. Jeigu parlamentas negali uh, spręs, uh, gražinti uh, taikos, tai patys Britai turi uh, ją susigražinti. Galbūt laiko reikia daugiau, tačiau mes, tam mes esame pasirengę, tačiau mums reikia labai aiškaus. Uh, plano, kaip bus sprendžiama situacija. Negalime duoti daugiau laiko e, melagingiams pažadams ir pikdžodžiavimui. Mes esame vieningi ir mūsų dėrybininkas toliau e, vykdys savo aišku, e, aiškius įgaliojimus, kurios jam suteikia Europos parlamentas ir vadovų taryba. Ir labai aišku, kad būdami vieningi mes turime ir rūpintis, tačiau būti ir optimistais. Ačiū. Dėkoju ponas Fox EKR frakcijos vardu ir labai prašau, kad ponas e, Kobanas gerbtų kalbėtojus. Tikiuosi, kad gerbstė poną Foksą. Pone pirmininkė, išklausiau šiandien penkias kalbas po pietų, kur buvo kalbama apie įdėtas pastangas derantis dėl pasitraukimo susitarimo ir koks jis geras. Bet turbūt jūs žinote, kad tą ta pasitraukimo susitarimą bendruomenių rūmai balsų dauguma prieš dvi savaitės atmetė. Tai dabar nėra laikas retoriniam pareiškimam, reikia pagalvoti. Niekad nebuvo lengva jungtiniai karalystiai išsipainioti ar iš, išeiti iš tų sudėtingų santykių su Europos Sąjunga. Elmaras Brokas vis dar uh, tikisi, kad Junktinė karalystė liks ES ir atitinkamai taip savo poziciją apsprendžia, bet to nebus. Iš principo yra klaidinga ignoruoti referendumo rezultatą. O praktiškai aišku, kad daugumos bendruomenių rūmose nėra daugumos balsų už antrąjį referendumą. Dėl to tokia idėja ir nebesiūloma. Jungtinė karalystė nori tvarkingai išeiti iš ES ir kad tą būtų galima padaryti, turim keisti tą m, mm, protokolą skirtą Šiaurės Airijai. Mes pasisakome už didžiojo penktadienio susitarimo išlaikymą, bet atsiranda paradoksas, kad tas backstop, e, kurio tikslas išsaugoti tą e, e, užtikrinti, kad nebūtų fizinės sienos, praktiškai po 58 dienų gali garantuoti, kad ta fizinė siena atsiras. Taigi, pakartosiu, tas backstop pasiūlymas sukurs fizinę sieną, nepadės jos neišvengti. Taigi, nesilaikykime tos esamos nepajudinamos pozicijos, nes kol kas nėra susitarimo, o susitarimo nėra, kol visos šalis, remdamosi savo įstatymais, jo nepatvirtina. Dėl to nėra prasmės, kaip sugedusiai plokšteliai, nuolat kartoti, kad to susitarimo negalima keisti, nes tai reiškia, kad jei jo nekeisime, jokio susitarimo nebus. Ir tai tada reiškia, kad bus fizinė siena tarp Junktinės karalystės ir Airijos. Tai aš manau, kad įmanoma padaryti pakeitimų, kad tas susitarimas būtų sudarytas, nes jei susitarimo nebus, tai jungtinė, tai bus galimybė, kaip sakė ponas Barnie, vykdyti tas patikras nesant fiziniai sienai. Tai pagalvokim, kokį sprendimą dabar turime. Grįskime savo veiksmus gera valia. Ir dosnumas, ir gera valia nerodo silpnumą. Pagalvokim, ką čia pastatėme ant kortos? Pastatėme ant kortos būsimus santykius tarp ES ir Junktinės karalystės ir stenkime užtikrinti, kad galėtume sukurti ilgalaikius santykius, kurie būtų pagristi mūsų bendromis vertybėmis, bendrais interesais šiame tokiame nepatikimame pasaulyje, kad galėtume ir toliau kartu žengti į priekį. Aldė vardu ponas Verhofštatas. Po balsavimo bendruomenių rūmose vakar ponė Mei pranešė, kad ji vėl atvyks į Briuselį. Ir aš turiu atvirai jums pasakyti, visat jos laukiu. Ir jinai tikrai laukiama Europos parlamente. Mes prieš metus jau kvietėme ją. Bet ko jinai atvyks, kyla klausimas. Ką jinai darys atvykusi? Ar bandys keisti, perbraižyti tas raudonas linijas kuriomis naudojosi Jungtinė karalystė nuo pačios pirmos dėrybų dienos. Ar tai pakeis viso šio proceso rezultatą? Ar jinai atvyks su kokiu mandatu? Nes dabar atvirai jum, ponia Foksai, sakau, nes vakar man nesusidarė įspūdis, kad parlamentas, Junktinės karalystės parlamentas, aiškius įgaliojimus Teresai mei buvo uh, suteikęs. Buvo balsuojama prieš, prieš susitarimą, prieš susitarimo nebuvimą, prieš backstop variantą, bet jau dviejus metus bendruomenių rūmai nėra balsavę nei karto už ką nors nei karto už santykius tarp ES ir Junktinės karalystės per praėjusius dviejus mėnesius. Aš tikrai labai daug dirbau. Tie, tie paskutiniai du mėnesiai buvo labai varginantis ne tik Junktiniai karalystiai, bet ir mum. Vyko nuolatinės diskusijos, ilgi pakeitimų, sąrašai, pakeitimai patys įvairiausi, e, kuriuos speakeris parinko ir po to e, balsuojama prieš 4 gruodžio. Pakeitimas dėl, liki, dėl pasilikimo. Toliau Cooperio pakeitimas 8 sausio. 7 balsų dauguma buvo patvirtintas. Vakar pakeitimas 23 balsų dauguma buvo atmestas toliau prėdi pakeitimas. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ar, ar tas balsavimas už prieš aštuoniais, devyniais ar kitokia, kitokiu balsų skaičiumi, ar iš tiesų tai yra kelias, kaip turime eiti, ar galite kiekvieną dieną keisti savo nuomonę ir sukurdami netikrumą, nestabilumą, vietoj to, kad sukurtume realius naujus santykius tarp Junktinės karalystės ir ES. Ir aš dabar žiūriu į visą situaciją ir negaliu niekaip suprasti, kad tai, kas prasidėjo kaip tokia vidinė kova konservatorių partijoje, tapo egzistencinė problema visai Junktiniai karalystiai. Vakar buvo balsuojama dėl Spelmeno pakeitimo, kai sakoma, kad aštuoniais balsais buvo nubalsuota, kad nebus kalbama apie no deal. Bet po to atėjo ministrė pirmininkė ir sakė, ne, tas no deal, sandėrio nebuvimas, sustarimo nebuvimas vis dar yra įmanomas. Tai trūksta iškumo, trūksta stabilumo. Ir kas dabar vyksta? opozicijos lyderis ponas Korbinas ir ministrė pirmininkė Teresė Mei dabar yra susitikę šiuo metu. Ir aš tikiuosi, kad per tą savo susitikimą jie ne tik sausainius valgo ir geria arbatą, bet jie dėl kažko susitars. Nes problemą galėsime išspręsti, jei dauguma ir opozicija bendrai veiks, kad mes žinotume, kokia iš tiesų yra jungtinės karalystės pozicija, nes mes nežinom, kokia ta pozicija yra. Ir ponia Foksai, turime, jungtinė karalystė turi veikti savo šalies vardu, o ne vienos ar kitos partijos interesų vardu, visai piknaudžiaudama ar naudodamasi breksitu, nes dabar breksitu naudojasi kas tik netingi. Ir jei iš tiesų pamatysim, kad Downing Streetas jam svarbiausia yra jungtinės karalystės interesai, tai tada laukiam ponios Teresos Mei Briuselėje, kad jinai iš tiesų pasakytų, kokią, kokią tikslą turi, kokį tikslą turi visos partijos. Ir tai leis išspręsti ir tą backstop problemą. Jei kalbame apie tvirtus, glaudžius santykius tai ta backstop priemonė bus, bet jos visai net nereiks naudotis. Jis bus tik tokia teorinė apsauga, kurios praktiškai net ir nereiks panaudoti. Ir mes jau einame tą kryptim, tą paminėjo ponas Barnie ir ponas Junkeris. Dabar labai svarbu, kad Junktinės karalystės politikai būtų pasirengę eiti tą kryptim. Nes pirmiausia, tas aiškumo trūkumas kerta jum patiem. Toliau mūsų kalbėtoja yra ponė Scott Kejo, žalieji. Dėkui, pirmininkė. Westminsteryje problemos. Vakar pamatėm, e, kokios jos yra. Ir breksitas tik tai šūkių visuma ir nėra aiškus dėrybų klausimas. Visokie fantastiniai susitarimai, kuriami, kad jeigu kas, viską būtų uh, galima primesti breksitui. Nors dauguma Junktinės karalystės piliečių žino, kad geriausia ateitis jiems yra ES, nes tik ES visi kartu mes galime spręsti ir tarptautinės problemas tarp jų ir e, klimato kaitos. Mūsų skaičius auga ir jauni žmonės pasisako už tą bendrą buvimą. Ir manau, kad žmonės turi turėti galimybę išsakyti, ko jie tikrai nori. Ir dabartinė situacija rodo, kad tie, kas remia breksitą, pamatė, kad žmonės, <laughs> Junktinės karalystės žmonės nebenori breksito. Dėl to breksito šalininkų tarpe yra toksai chaosas. Pirmininkė, jei aš galėčiau, tai uždrauščiau kai kuriuos žodžius naudoti šioje salėje, bet dėja negaliu tai padaryti, sako pirmininkė. Toliau, ponė Cimer, labai prašau visų, klausimas svarbus, tai tikrai gerbkime žmogų, kuris kalba. Nes labai daug matau visokių kolegų besivelenčių į diskusijas, tai tikrai būkime ramus. Čia ne bendruomenių rūmai, čia Europos parlamentas, taigi susitelkime ir duokime galimybę kalbėtojams pasakyti, ką jie nori. Danke, Frau Präsidentin. Dėkuoju, pirmininkė. Mes šiandieną savo frakcijoje diskutavome apie tai, kaip mes reaguosime uh, į e, vakarykštį balsavimą ir kokia dabartinė situacija. Mūsų frakcija labai aiškiai sako, mes e, esame už e, tą pasitraukimo sustarimą, kuris yra pasiekiamas sprendimas, galbūt ne pats geriausias, kurio e, galima būtų norėti būsimiems santykiams tarp ES ir Junktinės karalystės. Tačiau akivaizdu yra tai, e, kas, į ką buvo dėta labai daug jėgų, praleistų naktų, daug išteklių per pastaruosius dviejus pusantrų metų. Ir aš manau, kad reikia pagalvoti, kaip apsispręsime, ką mes galime bendrai pasiekti daryti. Ir ar kiekvienas iš savo pusės galėtų pabandyti e, e, kažką pakeisti, kaž, e, kažką pasukti kitaip. Ir e, čia norėčiau priminti Jums, kad atsižvelgiant į kolegas iš bendruomenių rūmų, ką mes kaip Europos parlamentas padarėme prieš maždaug dviejus metus ir suformulavome mandatą įgaliojimams, tai e, yra. E, e, tai įtakojo pono Barnie e, mandato vykdymo mandato vykdymą. Ir būtent tą patį reikia padaryti per šituos, šitas dėrybas ES piliečių teises Junktinėje karalystėje reikia apginti ir atvirkščiai Britų, Junktinės karalystės piliečių E, teises ES. Ir taip pat toliau turime stabilizuoti tai, taikos procesą e, e, Šiaurės Airijoje ir tai nėra kažkokia raudona linija, mes kalbame apie laisvę, stabilumą, taiką visame regione. Ir vakar vyko diskusijos bendruomenių rūmuose ir man susidaro įspūdis, kad E, kolegos iš Junės karalystės neteisi, nelabai rimtai mūsų žiūri. E, jie ne visiškai supranta konkrečius procesus ir aptaria kal, diskutuoja taip, kad jie tarytum vieni gali nubalsuoti dėl tų pakeitimų. Deja, gerbiami kolegos iš Junktinės karalystės, jums teks dėrėti su mumis ir atsižvelgti ir į mūsų poziciją. Negalima padaryti taip, kad e, tarytum Junktinė karalystė turėtų galės visoje Europos Sąjungoje kaip imperija. Ir mes visi turime savo demokratiją, kurią visi labai e, gerbėme. Ir, ne, E, aš tą e, bent jau e, išmokau iš Britų diplomatijos ir man iš tikrųjų piktumą kelia tas teatras, kuris ten vyksta. Ir manau, kad labai teisinga būtų grįžti prie pagrindinių dalykų, kuriuo mes siekiame ir ne kažkokią sieną statyti. Labai aiškiai sakau, kad vienintelė viltis, kurią aš vis dar turiu, tai yra bendravimas tarp Terės, pokalbis tarp Terėzos Mei ir Korbin. Ir, uh, mes e, atvirai galime pasakyti, kad turime daugiau santykių užmėgsti. E, aš labai džiaugiuosi, na, iš savo frakcijos pusės sakau, e, kad mes neleisime tos situacijos, e, kad kai kalbama apie aplinkos standartus ar žimtumo darbo, e, žimtumo e, lygį ar darbuotojų, vartotojų teisės, kad jos būtų pablogintos, bus regresas, mes neleidžiame to. Ir taip pat didžiojo penktadienio susidarimas turi būti gerbiamas, mes negalime kitaip leisti ir mes negalime, nelei, negalime leisti, kad Galiausiai ES piliečiai gyventės Junėje karalystėje po e, kovo 30-osios būtų traktuojami kaip trečiųjų šalių piliečiai. Tai būtų diskriminavimas ir tai būtų e, atimimas iš jų visų teisių. Ir kolegos e, iš bendruomenių rūmų norėčiau Jums pasakyti, kad aš tada džiaugiausi, kai kolegos iš e, Junktinės karalystės e, e, nu, kovojo už savo balsą šioje, šiame procese, tačiau lygiai taip pat ir mes šiame procese norime panaudoti savo balsą. Pone Faraž. Na, manau, kad vakar bendruomenių rūmų balsavimą labai smarkiai nu nulėmė e, visuomenės pasipiktinimas. Ir e, dabar e, tai, ta perspektyva, kad 30, 50 straipsnis bus nukeltas, kelia pykti. Ir rizika, kad sustarimo nebus, padidėjo, taip, jį padidėjo, tačiau ne dėl to, kas, tai, kas įvyko Vesvinserėje vakar, bet ir dėl tos atsakomybė, e, to atsako, kurį mes gavome net ir šią popietę, netgi kaip premjerė e, turi daugumą palaikančių ją. Ir taip sutinku, kad ji pasirašydama atsarginį variantą padarė siubingą klaidą. 4.15 ryto ji išėjo iš Downing gatvės ir uh, pasi, pasirašė kai ką, kas pasirodė katastrofa, pasirašė kai ką, e, kurio nebūtų pasirašius jokia šalis, nebent nugalėta kare, nesuvokdama tos klaidos. Ir iš tiesų bendruomenių rūmai ir visa šalis laukia sustarimo. Tačiau, žinot, uh, Prieš referendumą niekas nežinojo, kas buvo Europos komisija. Ir e, Baroso, e, Barosas buvo visiškai nežinomas, o dabar jau jūs įgyjote vardus. Ir ką mes matėme, kad Junktinė karalystėje yra e, vertinama tai, kad nerenkti, neišrinkti bras, Bruselio biurokratai kalba su ir, ir žemina tos tautos premjerę, mūsų tautos premjerę. Ir mums tai nepatinka ir netgi, kai ji grįžta, e, mes e, stengiamės būti protingi, sakome, mažiau persiderėtų e, nuostatų turėtų būti ir, šiek, ir Brexit, mes artėjame prie Brexito vien dėl to, kad mes kalbame vieną kalbą. Ir aš man, manau, kad vieša nuomonė būtų labai labai pasipiktinusi, kad dėl tos situacijos ir daugulė, dauguma pasakytų, kad mes tiesiog kalbame su fanatikais, kurie yra nepasiruošę, ne, ne, neturi jokio proto ir nedaro kompromisu. Tačiau Teresa May darė kompromisą po kompromisu ir per daug mano galva. Taigi mes dabar pradedame galvoti, kad e, visuomenė pradės mąstyti, kad ne, jokio sustarimo yra geriau negu atsarginis variantas ir tai yra didžiulė problema. Ir jūs norite po kelių savaičių būti perinkti dėl to, kad kad e, jokio sustarimo reiškia neturėsite 39 e, milijardų ir jūsų e, rinkėjai turės patys padengti šitos pinigus. Ir tai reiškia, kad, kad tie, tas vanduo, kurį mes tas vynas, kurį mes e, perkame iš Italijos, e, taps brangesnis, lygiai taip pat, kai brangesni taps ir e, vokiški automobiliai. Mes esame pasirengę kreiptis į PPO ir panaudoti 24 straipsnį, po to, kai mes 29 kovo išeisime iš, valst... iš, iš ES, kad mes neturėtume tarifų, jokių apribojimų ir kvotų ir kad nekiltų problemų su Airija ir sunkumų ir ne, Brexitas būtų jeigu būtų įvykęs, tai jūs būtumėt e, bent jau dviems metams apginę savo rinkėjus. Aš manau, kad dabar tai yra vienintelis konstruktyvus būdas. Mr. Button. Pone Button, ačiū pirmininkė. E, pas, pastarieji 2,5 metų buvo e, labai sunkus ir e, ilgi, tikrai buvo įdėta daug darbo, kad būtų iškirstas mums kelias išeiti iš ES ir tai tik parodo klasikinis atsarginio varianto backstop pasirašymas. Ir aš turėčiau uh, pas, pasakyti e, komisijai, kad nieks nieko nebepersidėrės. Galbūt e, bendruomenių rūmai e, pakeitė, atmetė pakeitimą pratesti 50 straipsnių įsigaliojimo datą. Ta, gali tą padaryti vadovų taryba. Iš tikrųjų, mes paliksime ES kovo pabaigoje. Ar E, pavyks politiniai administracijai e, nunykti referendumo rezultato. Jeigu kovo 29 mes neturėsime susitarimo ir mes e, paliksime tiesiog pagal pastraukimo aktą ir pagal PPO taisyklės, 50 straipsnis bus baigęs galioti ir mums nebebus taikomos sutartys. Jeigu Junktinės karalystės parlamentas užkirs tam kelią, tai mes galime matyti, jog prieš e, Britus bus sukylama ir tai turės rimtas pasiekmes visam pasitikėjimu demokratija, kuri yra likusi Junktinė karalystė. Mr. Wolf. Thank you, madam. Ačiū, e, ponas Vuls. Uh, E, šiandiena gera diena Brexitui ir Junktinės karalystės demokratijai, nes per pastarosius dviejus metus mūsų vyriausybė e, užuot, pasimetė užuot, kad e, efektyviai dėrėtųsi, darė nuolatinius silpnus kompromisus. Ir dabar ES skatino tuos, kurie pasisako už pasilikimą ir čia ir, ir ES ir Junktinėje karalystėje. Ir e, mes girdėjome daug neigiamų dalykų ir visa tai yra tik tai silpnumas. Nepaisant to, Britai įvertina savo e, e, šalį ir, nevertin, ir, ir galiausiai supranta no, norą būti nepriklausomiems ir kovoti už e, apsisprendimą. Ir vakar susivienyje konservatoriai e, pasiekė, e, kad parodė tikėjimą, kad mes, būdami vieningi, dar kartą būsime nepriklausoma tauta ir išeisime iš ES. Dabar apibendrinimui e, ir reagavimui žodis poniai Čiot. Dėkoju, ponia pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, ponios ir ponai. Jeigu uh, e, Junktinės karalystės parlamentas būtų ratifikavęs išėjimą iš Junktinės karalystės e, sutartį, tai e, būtų įmanoma pereiti prie e, kito etapo, prie įgyvendinimo. Mes vis dėlto turime dar eiti tuo keliu, kiek tai įmanoma, todėl kad tai vienintelis kelias, kuris yra konstruktyvus, siekiant apibriežti ateities santykius. Aišku, darybos šitais klausimais e, nebus lengvos. Dėkoju uždėmesi. Diskusija šituo klausimu baigta. Mm.